Mes chers collègues, bonjour. Labai diena, brangus kolegos. Pone Lundgren, norėtumėte pasakyti žodelį? Prašau. Ačiū, aš noriu šitą pasakyti. Patylėkit ir paklausykit, prašau. Problema ta, kad daug kas iš mūsų iš ryto atsikeliam laiku Aš dar be penkių devynios atėjau, prieš prasidedant balsavimui, pasiruošęs balsuoti. Praėjus penkioms minutėms nuo numatyto balsavimo pradžios ateina mūsų pirmininkė ir pradeda valgyti pirmininkės vietoj. Žmonės dar įeidinėja į salę. Aš atsiprašau, bet mano nuomonė tai yra nepagarba mums visiems ir e, arogancija jūsų atžvilgių. Jūs žinot, kad posėdis paskaldas 9 val. balsavimas turi prasidėti 9 val. Negalite ateiti po 90. E, tai yra nepagarba, atsiprašau. Pone Lundgren, aš e, priimu domen jūsų pastabą, todėl iš karto ir pradėsim. Pirmininkės pranešimai dėl koordinatorių priimto sprendimo pranešu, kad koordinatorių priimti sprendimai 20 dienos posėdyje E, yra nukopijuoti ir išdalinti, jeigu pastabų nėra, tai 12.30 bus laikoma, kad e, tie sprendimai patvirtinti. Prieš balsuodami turime vertėjų e, žinę. Vertėjai nori pasakyti štai ką. Jau 17 dienų tęsiasi mūsų protesto akcijos, bet administracija savo pozicijos nekeičia. Šį posėdį nutrauksime lygiai 12 val. 30 min. Jokio papildomo laiko posėdžiui neskirsime. Ačiū uždėmesi. Pirmininkė dėkoja vertėjams, jūs taip pat visi girdėjote, kad vertėjai nutrauks darbą tam tikrą valandą, 12.30, vertimas bus nutrauktas. Visiems ačiū. Commençons Na ir pradedame balsuoti. Buvo atidėtas e, balsavimas dėl e, geležinkelio transporto keliaujančių keliaivių teisių. Dabar ponas Kuliry e, judumo Europos Sąjungoje darbo tvarkė. Dabar pasitikrinkime, ar pakankamai yra narių. Elektroniškai visi balsuojame, kad žinotumėm, kiek mūsų yra. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Viskas puiku. Ir socialistų, ir EPP, ir e, e, žaliųjų, ir visų kitų yra tiek, kiek reikia. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 26 pakeitimas. Atsiprašau, pirmininkė sako antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 27 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 33 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 40 Atsiprašau, penktas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko patvirtinta. Keturisdešimtas pakeitimas už, prieš, susilaiko. Neaišku, todėl pasitikrinsime. Pradedame balsuoti dėl keturisdešimto pakeitimo. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. Šeštas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 43. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinsime. Pradedame balsuoti dėl 43 pakeitimo. Pradedame. Balsuoti baigiame. Šis pakeitimas atmestas. 44 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 45 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 46 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 47 už, prieš, susilaiko, patvirtinta 49 už, prieš susilaiko patvirtintas 50 už, prieš susilaiko patvirtinta. E, norite pasitikrinti, gerai, tikriname dėl 50 pakeitimo. Patvirtinta. Atsiprašau, atmestas, sako pirmininkė. Na, čia bandau jūs, sako pirmininkė, tikrinu, ar visi yra atsibudę. 50 <laughs> pakeitimas atmestas. 7 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patvirtinta. 53 kas už, kas prieš, kas susilaiko, neaišku, todėl pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Ir šis pakeitimas yra patvirtintas. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. NV3 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Devintas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. Dešimtas kompromisas už prieš susilaiko patvirtinta. 68. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 11. Kompromisas už. Prieš susilaiko patvirtinta. Dvyliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. 71, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Tryliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. NV12, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta patvirtinta. NV13, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 87 pakeitimas už. Kas prieš, kas susilaiko, Patvirtinta. Šešioliktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 89 pakeitimas už, prieš, susilaiko, sus, patvirtinta. 17 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 95, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 93, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 99, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 18 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 19 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dvidešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dvidešimt pirmas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Dvidešimt antras, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 111 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. NV11, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 23 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 24 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtintas. 25 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 26, 28, sako Pirmininkė, 26 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? NV7 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? 19. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? NV20. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko patvirtinta? NV22, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. NV16, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. NV23, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 127 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 132 kas už, kas prieš, kas susilaiko. Neaišku, todėl pasitikrinsime dėl 132 pakeitimo. Pradedame. Balsavimas baigtas. Ir šis pakeitimas patvirtinta. 133. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtintas. 138. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. 28 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 140 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 141 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. Septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, prieš susilaiko patvirtinta. Aštuntas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dabar keliaujame prie 29 kompromiso, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko patvirtinta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas kas susilaiko, patvirtinta. 13 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 30 kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, patvirtinta. 15 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 31 kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 18 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 19 pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, Kas susilaiko? Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl e, viso pranešimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas.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 Allez, nous allons reprendre nos travaux, s'il vous plaît. Pratęsime darbą. Ir dabar komisija pristatys pasiūlymą kurti Europos darbo institucijas. Kaip žinote, 17 metais pirmininkas Junkeris siūlė kurti tokią Europos darbo instituciją, taikant ES taisyklės socialinėme ir darbo sektoriuose. Europos komisija pateikė pasiūlymą 2018 m. pavasarį pasiūlymai e, įstatymui. E, viskas vyksta tiesiogiai taikant socialinės taisyklės transporto srityje viskas e, susiję, aišku, šitas e, dalykas su, e, vaira, su kabotažu, su vairavimo laiku, su komandiravimu darbuotojų. Viskas įeina į mobilumo paketą, dėl kurio mes neseniai balsavome. Būtent dėl tos priežasties mūsų komitetas ėmėsi darbo su šiuo svarbiu pasiūlymu ir e, užimtumo komitetui pateiks nuomonę. Šiandieną bus diskusijos e, ir pristatymą padarys Europos komisijos atstovas. Donc, je vais vous donner la parole pour. Nasliežuo. Dešimt minučių jums, kad paaiškintumėte, kas čia yra svarbaus šiame pasiūlyje, pasiūlyme tuomet, e, tuomet visi diskutuosime toliau. Taigi, ponas Liežuo, 10 minučių. Labai ačiū visiems. Labai malonu šiandien pristatyti šį komisijos pasiūlymą e, apie Europos darbo e, institucijos įsteigimą. But a proposal which is part of a broader political Ir tai yra didesnio politinio konteksto dalis siekiant e, skatinti vidaus e, rinką. Ir e, taip pat skatinti Europos komisijos darbą. Ir čia yra pora pavyzdžių kaip yra komandiruojami darbuotojai. Visai neseniai buvo priimta darbuotojų komandiravimo direktyva, taip pat ir socialinio saugumo koordinavimo taisyklių peržiūra. 17 metų lapkričio mėnesį Europos socialinių teisių ramstis buvo patvirtintas, ten yra numatyti pagrindiniai principai E, ir teisės e, siekiant paremti gerą darbo rinkos funkcionavimą. Reikėtų taip pat paminėti ir e, pirmąjį tą ramstį, bet jeigu man reikėtų mobilumo paketo, paketą visą apibūdinti, aš tikriausiai apibūdinčiau kaip įgyvendinimo arba teisės aktų užtikrinimu, kad jie būtų įgyvendinti ir e, taip pat ir darbo institucija, Europos darbo institucija būtų atsakinga už e, tų teisės aktų įgyvendinimą. Ne, cituosiu čia daug faktų ir skaičių. Man atrodo, kad visi suvokite, kad e, darbo jėga turi būti mobili ir 17 metais daugiau nei 17 milijonų žmonių gyveno ir dirbo ne savo kilmės šalyje. Ir dėl to komandiravimas labai stipriai e, padidėjo 69 procentais, nes net nuo 10 metų, nuo 10 iki 16 metų. Taigi mes turime teisės akto pasiūlymą sukurti e, Europos darbo instituciją. Kasgi ta institucija? Tai yra agentūra? Taip, tai yra agentūra. Ir iš tiesų, jeigu pagalvosime apie steigimo reglamentą, e, kuriuo ir remiasi e, steigimas, E, tos institucijos 12 metais buvo sutarta dėl jos steigimo tarp institucinių lygių ir man atrodo reikėtų pažiūrėti į teisinį to pasiūlymo pagrindą. Ten yra nemažai straipsnių, tai yra 53, 46, 63 straipsnis, ten yra kalbama apie laisvą darbuotojų judėjimą, taip pat e, socialinę apsaugą ir 91 straipsnis, kuris kalba apie transporto politiką ES steigimo sutartyje. Taigi yra skatinamas e, transportas ir judumas. Galima, aišku, sakyti taip, bet pirmasis e, e, sutarties straipsnis nekalba apie transportą ir ten yra tik labai bendras, bendra formuluotė dėl judumo ir darbo jėgos judumo. Taip, bet e, mes e, galvojame, kad e, steigimo sutartis turėtų būti lanksti ir mes galėtume ją remtis. Aštuntasis, aštuntoji konstatuojama dalis kalba apie transportą, bet ten nėra, aišku, išsamaus sąrašo. Socialiniai teisės aktais taip pat apie tai kalba, E, taip pat turime ir dėl e, darbuotojų komandiravimo direktyvą. O dabar trumpai, e, kągi veiks ši institucija, trumpai apibrėšiu pagrindinius tikslus, padės geriau užtikrinti prieigą prie informacijos, prie darbo mobilumo paslaugų. Tai reikia užtikrinti, kad ši, šios institucijos darbas būtų aiškus, bet kad taip pat, kad ir darbuotojai ir darbdaviai suvoktų savo teises ir pareigas. Antrasis tikslas būtų stiprinti bendradarbiavimą. E, tai yra mobilumo paketo pirmo, pirmasis tikslas ir taip pat užtikrinti e, bendradarbiavimą tarp valstybių narių. O dabar labai greitai pakalbėsime apie užduotis. Aš pabandysiu apibriežti, kągi tai e, reiškia kelio transporto atveju. E, porą komentarų. Visų pirma, ta institucija neperims nacionalinių institucijų, e, e, reguliavimo institucijų darbo. Tai bus valstybių narių atsakomybė užtikrinti, kad būtų laikomasi teisės aktų. Tai reiškia, kad ši institucija tik papildys nacionalinių valstybių narių institucijų veiksmus. Dar vienas toks iš ankstinis pastebėjimas tikiuosi, kad nekritikuosite manęs už tai, kad e, institucija nesims kažkokių veiksmų ir neprivers e, laikytis teisės aktų. Mes manome, kad e, ši institucija turėtų veikti dar bendradarbiavimo dvasia. Taigi ji pagerins prieigą prie informacijos. Kągi tai reiškia kelio transporto atveju? Pateiksiu porą pavyzdžių. Na, pavyzdžiui, gal, galbūt ši institucija e, rinks informaciją kelio transporto atveju ir šią informaciją skelbs per vienus tuos vieningus skaitmeninius vartus. Taip pat skelbs ir gairias, kaip galima būtų laikytis e, tų teisės aktų. Skelbs gairias, taip pat tai bus tarsi vieno langelio e, institucija kelio transporto atveju. Antras, antroji užduotis, kuri yra labai svarbi, teisės aktų užtikrinimo atveju. Tai galėtų būti toks operatyvinis, e, e, operatyvinė priemonė, skatinanti duomenų pasikeitimą, pasikeitimą geriausios praktikos pavyzdžiais. E, taip pat ši institucija galėtų renkti posėdžius tarp ES institucijų ir nacionalinių institucijų. Ir ji galėtų padėti pasinaudoti elektroniniais duomenimis, pasikeičiant informaciją. Taip pat dar vienas dalykas labai svarbus, tai yra bendrų um, pas, pasienio inspekcijų um, organizavimas ir valstybės narės, kaip žinote, turi bent jau uh, šešis, uh, šešias tokias inspekcijos surenkti per metus. Ir, uh, aišku, galbūt sunku tą būtų padaryti, tokiu atveju ši institucija suteiktų pagalbą ir paramą ir padėtų e, valstybėms narėms. Taip pat e, renktų analizę, vertintų riziką, kad agentūros galėtų dirbti geriau vėliau. Taip pat dar vienas labai svarbus dalykas, kuris yra labai svarbus, kartais atsitinka taip, kad e, valstybės narės skirtingai interpretuoja e, tam tikras teisės aktus išleistus ES. Labai svarbu, kad jos vienodai juos vertintų ir vienodai taikytų. Taip pat labai svarbu yra, kalbant apie mobilumo paketą, e, sumažėjo darbo jėgos valstybėse narėse ir, aišku, tokia institucija galėtų um, renkti mokymus e, ir um, taip geriau šviesti ir mokyti tuos asmenys, kurie yra atsakingi už įgyvendinimą. E, taip pat reaguot galėtų krizės metu. Na, kalbant apie funkcionavimą ir veikimą, kokius išteklius turės ši institucija. Komisija siūlo, kad ten dirbtų 144 asmenys, taip pat tai būtų ir ryšių pareigūnai, ir komandiruoti darbuotojai. 51 milijonas būtų skirta po to, kai ši institucija bus įsteigta. Turėtumėt tikriausiai žinoti, kad mes labai uh, optimistiškai vertinama šios e, institucijos steigimą ir 19 metais jau numatome biudžetą. Galvojame, kad galbūt gal ir anksčiau tą instituciją mums pavyks įsteigti. Taip pat manau, kad labai svarbu pačiai komisija e, dalyvauti ir įtraukti suinteresuotas puses ypač kalbant apie transportą, taip pat įtraukti socialinius partnerius. E, trys atstovai turėtų būti iš profesinių sąjungų, trys iš e, verslo atstovų. Tai būtų šeši atstovai e, iš ES, kurie teiktų paramą ir pagalbą šiai institucijai. Na, o dabar paskutinė mano pranešimo dalis Kaip jau ir sakiau pačioj pradžioj, pasiūlymas buvo pateiktas komisijos e, kovo 13 dieną, o dabar Nepsko taryba pirmininkaujant e, Bulgarijai e, parengė pranešimą, jie aptars ministrai parlamento lygių, jau darbas vyksta, užimtumo komitetas e, yra paskyręs pranešėją, pona Lenarts. Ir balsavimas užimtumo komitete bus e, kažkada tai rudenį. Ir manome, kad plenarinėje sesijoje dar šiemet galėsime balsuoti dėl šios darbo institucijos įsteigimo. Ir e, tikimės, kad šis parlamentas šioje kadencijoje patvirtins šios institucijos darbą. Tikriausia žinote, kad e, jeigu ką, 19 metais galėsime tą padaryti. Taigi pasirengimą galime pradėti jau dabar ir parengiamosius darbas. Viskas priklauso nuo to, kiek ambicinga bus Austrija pirmininkausianti ES tarybai. Labai svarbu taip pat yra tai, kad mes esame jau įsteigę patariamąją grupę, kuri iš tikrųjų nesitars ir nediskutuos dėl šios institucijos, nes tą turi daryti taryba ir parlamentas, bet ši pareng, tokia patariamoji grupė turės parengti visus parengiamosius darbus, padėti tokius pamatus šios institucijos e, steigimui. Ir atrodo, kad e, toks ir turėtų būti pasiūlymas. Aišku, gal, galėsime atsakyti jūsų klausimus, jeigu tokių bus. Merci beaucoup, monsieur Liežuo. Labai ačiū ponui Liežuo. Pradedame diskusijas. Ponas Izmelituf pakeičia mūsų pranešėją. Prašau žodis jums. Um. Labas rytas, labai ačiū. Pranešėjas yra mano kolega Mihai Dėtvin, bet jis pats negalėjo atvykti, todėl aš pristatysiu jo dokumentą, vokiškai kalbėsiu. Taigi prašau, noriu e, nuoširdžiai padėkoti Europos komisijos atstovai, mėly kolegos. Visų pirma, aš norėčiau pasakyti, kad pono Detien šiandien nėra, nes jis turėjo įti kitą komitetą. Tuo pat metu jis posėdžiauja apie socialinį Europą. socialiniai klausimai, darbo vietų kūrimas e, su naujaja agentūra. Kyla klausimas, kaip galime sukurti sąžiningą Europą e, darbuotojams ir darbdaviams. Praeisiais metais ponas Junkeris apie tai kalbėjo. Jis, pažiūrėjau, klausė, kodėl egzistuoja bankininkysės administracija, bet nėra uh, darbo administracijos, kaip mes galime sukurti sąžiningumą vidaus rinkoje. Jis pats tokį klausimą teikia. Taigi dabar mes labai džiaugiamės, kad pagaliau TRAN komitetas iškėlė iniciatyvą kartu su EMPL komitetu aptarti šį e, darbo administracijos klausimą. Dėl mobilumo paketo matome, kad yra skirtingų būdų svarstyti, pavyzdžiui, kaip pagerinti E, sunkvežimių vairuotojų darbo sąlygas. Bet pagalvokime apie įgyvendinamumą. Yra daug naujų e, teisės aktų rengiama kaip tik šiuo metu, todėl mes turime galvoti apie, to, apie patobulinimą. Žinoma, e, darbo administracija čia gali suvaidinti labai svarbu vaidmenio, galvojant apie transporto politiką, mes turėtume patys pagalvoti, kaip prisidėti šiuo frontu, nes keliuose vykdoma kontrolė susiduria su keletu ypatingų iššūkių. Ypač sunku dirbti, pavyzdžiui, statybų sektoriuje. Ir e, kai kalbam apie veiklą per sieną, suprantame, kad ją yra labai, jas yra labai sunku sukontroliuoti. Kol kas e, administracijos rankos surištos, atliekant kontrolę, būtiniausią kontrolę, ypač jeigu pagalvotume apie naujas kontrolės rūšis, pavyzdžiui, kai galvojame apie pašto dėžutės įmonės ir panašiai. Taip pat e, galvojame apie darbuotojų e, komandiravimo e, padėtį. Taigi labai svarbu užmėgsti gerą ryšį su nacionalinė administracija ir palaikyti uh, E, santykius su visomis susijusiomis tarnybomis. Be to, sunkvežimių vairuotojai turi būti informuojami apie savo teisės, o socialiniai partneriai turi žinoti, kokios yra sąlygos. Sunkvežimių vairuotojų darbo sąlygos uh, E, susideda iš daug skirtingų sluoksnių, jeigu taip galima pasakyti. Todėl labai svarbu, kad Europos darbo administracija veiktų labai plačių spektrų, kad būtų de, užtikrinta derama pusiausvėra. Bet to turime kalbėti apie mandato paskirstimą. Negalima apsiriboti, negalima mažinti nacionalinės administracijos įgaliojimų. Mes, transporto komitetas, galvojame, kad rugsėjo 6 dieną tą dieną, kai e, mes nusprendėme svarstyti šį dokumentą, e, yra, bus pats tinkamiausias laikas, e, vėliau balsuosime iš karto. Aš dar kartą noriu padėkoti MUV generalinio direktorato atstovui už tai, kad pristatė šį dokumentą ir dėkoju kolegoms Tran komitete ir kitose komitetuose už tai, kad mums padėjo. Toliau, ponė Lukaševska. E, e, bardzo, Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. kas man iš tiesų čia patinka. Ogi tai, kad agentūros sutrumpinimas yra toks kaip mano vardas - Ela. Aš tikiuosi, kad agentūra pasitarnaus visiems tiems, kam reikalinga gauti informaciją. Ji niekada niekam neprieštaraus, ji visuomet parems bendrąją rinką, e, judėjimo laisvę. Ji apsaugos ES vertybės. Šiuo požiūriu aš e, suprantu poreikį tokią agentūrą sukurti. Taigi tai yra ir politinis sprendimas. Visi komisijos minėtieji tikslai - prieiga prie informacijos, e, skaitmeninio portalo sukūrimas, priekyba, konsultacijos, parama nacionaliniai administracijai - viskas yra reikalinga. Labai daug verslininkų ir kontroliuotojų siekia surinkti informaciją apie ES teisę, kas leidžiama, kas neleidžiama valstybėse narėse. Ką daryti, kad nebūtų pažeidžiami įstatymai ir kad nereikėtų mokėti baudų Aš būtent taip įsivaizduoju agentūros veiklą. Nenoriu kartoti to, kas jau buvo pasakyta, bet aš turiu vieną klausimą. Ar jūs nebijote, kad agentūra e, dubliuos kitų agentūrų darbą? Ar jie netrukdys nacionalinės administracijos kompetencijai, įgyvendinti nacionalinės administracijos kompetenciją? Ir e, ar komisija nuspręs, kur bus agentūros būsinė. Ar jau pasirinkote valstybę, o galbūt valstybės galės kandidatuoti į agentūros buveinės e, vietą. Žinoma, mes laukiame dabar nuomonės, pažiūrėsime, kas toje nuomonėje bus ir greičiausiai teiksime pakeitimų. Jeigu agentūra iš tiesų bus įkurta, Ji bus labai naudinga darbo rinkai, e, versininkams, darbdaviams, bet mes norime, kad naudingai išnaudotume ir ES teisę. Ponas Zlotovski. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau šiek tiek skeptiškiau pasisakyti, negu prieš mane kalbėjusi kolegos. Aš suprantu, kad uh, bus sukurta tam tikra darbo policija. Jeigu valstybės narės turės teisę įgyvendinti, ar joms iš tiesų reikės naujos institucijos, naujos tarnybos, kurios uždavinys įgyvendinti Europos teisę. Mes jau kalbėjome apie administraciją, kai aptarinėjome skirtingus dosijai ir Jau anksčiau kalbėjome šia, apie šią administraciją. Administraciją, kuri aš tikiuosi vis tik tai neatsiras. Aš nematau pagrindo tokio tipo agentūrai atsirasti, galvojant apie subsidiarumą. Visi klausimai susijęs su transportu paprastai yra sprendžiami nacionalinių valstybių lygmenių. Taip pat Europos komisijos atstovas sakė, kad nereikia, kad nauja institucija pradėtų bendradarbiavimą, nes bendradarbiavimas jau egzistuoja. Be to, nacionalinių lygmenių darbo inspekcijos dirba. Mes nenorim jų kompetencijų atsisakyti ir perduoti Europos administracijai. Be to patys matome, kiek daug administracinių išlaidų valstybės narės patiria. Kompetencijų mastas naujos administracijos yra neaiškus. Egzistuoja galimybė kompetencijas išplėsti po to, kai bus baigtas vertinimas. Be to, nebelieka abejonių, kad naujoji agentūra e, stengsis e, gauti daugiau kompetencijų, nes visuomet tai būna, visos institucijos to nori. Aš galiu pasakyti, kad bus daug kalbama apie e, sąrangą organizacijos ir, pavyzdžiui, atlyginimo struktūrą. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad Europos komisijos pasiūlymų yra bandoma išspręsti biurokratinės problemas, kurios atsirado dėl pačios komisijos direktyvų. Europos komisija nori sukurti naują instanciją, kuri turės susidoroti su komisijos sukurta biurokratija. Nematau jokios pridėtinės vertės. Vienintelis dalykas, kuris man patinka, tai sutrumpinimas. ELA. Na ir dabar klausimas komisijai. Kokios naudos jūs išvelgiate mažoms ir vidutinėms transporto įmonėms? Daug, mažiau bus e, biurokratijos, bus mažiau pastangų reikalinga, kad įvairiausias formas užpildytume. Valstybės narės e, kurią kaštų dalį jos turės padengti, o galbūt e, tai bus tik tai laisvanoriškų principų pagrįžta. Ar ši tarnyba tarnaus kaip koordinatorė, ar perims nacionalinių inspekcijų kompetenciją? Dar taip pat norėčiau paklausti, kur bus buveinė, būstinė. Shadow Aš esu šešėlinė pranešėja, dėkoju Jums už pristatymą. Tai yra tokia tema, kuri nusipelno tikrai didžiulio dėmesio, nes jeigu agentūra bus sukurta, tai ji turi veikti efektyviai. Būtent efektyviai veikti dėl to, kad kelių sektoriuje kiekvieną dieną Europoje 2000 sunkvežimių vairuotojų važinėja. Taigi, klausimus reikia kelti teisingai. Ir čia man kyla esmės problema, ponė Liežuva, nes reikia išspręsti kai kurios klausimus. Aš esu už agentūrą. Ja reikia sukurti ir padaryti taip, kad ji turėtų reikiamą poveikį ir efektyvumą. Pirmas klausimas, kurį noriu iškelti, yra toks. Ar jeigu vyriausybė, pavyzdžiui, nenori bendradarbiauti, tai kas tada vyksta? arba kažkokia tai nacionalinė agentūra nenori bendradarbiauti, kas vyksta tada? Ar taikomos kažkokios sankcijos ar kažkas? Tai toks pirmas klausimas. Antras klausimas būtų toks, ar ši agentūra yra kitų mūsų žinomų agentūrų suleimas į vieną. Šiandien yra, pavyzdžiui, saugumo uh, sveikatos e, saugo, saugumo agentūra. Tai ar čia kažkokiu tai senų egzistuojančių agentūrų sujojimas į vieną, saugumas darbe, kaip pavyzdžiui bendrausite e, su, lavi, su, su mokymo e, fondu, su darbo ir gyvenimo sąlygų gyveni, e, agentūra. Taip pat jūs minėjote, kad šita agentūra yra susijusi su darbo vietų ir su darbo klausimais. Aš norėčiau konkrečiai paklausti, kaip jūs veiksite tokiuose valstybėse, kur agentūros e, susijusios su darbu per keletą pastarųjų metų patyrė didžiulius atleidimus ir dabar jau nebėra tokių įrankių, tokių instrumentų, kuriuos būtų taikyta, valst, taikyti valstybėse narėse. Man visiškai aišku, kad ta agentūra neturi apsiriboti e, geros praktikos kleidėjo e, vaidmenių. Tikrai taip nereikia, čia nebūtų e, reikalinga keistis e, nuomonėmis tarp ekspertų ir gera praktika. Tos agentūros tikslas yra privesti taikyti Europos įstatymus, e, tikrinti jų taikymą ir bausti, jeigu jie yra netaikomi. Būtent toks tos agentūros darbas turi būti. Dar vienas dalykas. Jūs sakote, Komisija čia šioje agentūroje tarsi vaidintų kažkokio tarpininko tarp darbuotojų, įmonių, profsąjungų vaidmenį. Tai čia man kyla esminis klausimas, kas apgins tuos žmonės, kurie praneš apie pro, įmonėse kylančias problemas. Ar agentūrai teks toks vaidmuo? Kaip jūs tą padarysite? Dar vieną dalyką norėčiau pasakyti. Kas garantuoja, kad konkrečią kontrolę atliks agentūra? Pavyzdžiui, valstybėms, valstybės narės e, liktai ir joms turėtų tekti tokia atsakomybė, bet iki šiol valstybės narės to nedarė, tai kodėl tada, kai bus agentūra sukurta, jos turėtų tą daryti? Šitą klausimą reikėtų išspręsti. Aš tikrai nenoriu, kad tai būtų agentūra, kuri nieko neveiktų, kuri būtų sukurta vien dėl to, kad kažką malonu ją sukurti. Žinoma, mes padėsime jums kurti tą agentūrą, bet reikia, kad agentūra atliktų konkretų vaidmenį ir kad jie efektyviai veiktų. Pavyzdžiui, technologinė, skaitmeninė e, e, evoliucija vyksta ir kas trejus metus tos agentūros misiją reikėtų perstvarstyti ir jai tenkančias užduotis nes viskas keičiasi. Tai štai, ką jums atsakau, ponė. O dabar ponė Bilbao. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš prašiau žodžio, bet nežinau, čia gal kažkokia klaida įvyko. Bet kokiu atveju labai ačiū už paaiškinimus dėl to, kas yra ta Europos darbo agentūra. Aš manau, kad tokios agentūros uh, yra reikalingos, tačiau man kyla labai nemažai abejonių dėl to, kokios kompetencijos turėtų tekti toms agentūrai, e, tai agentūrai, bent jau dabar komisija neaiškiai viską apibrėžia. Ir todėl aš norėčiau išsiaiškinti, kokios vis tik tais tos kompetencijos tenka, pavyzdžiui, transporto srityje. E, Postino pranešime yra sakoma, kad jeigu yra kažkoks tai mechanizmas, susijęs su nacionaliniais reikalavimais, kur valstybės narės gali reikalauti iš kitų valstybių narių, koks instrumentas garantuoja viso to įgyvendinimą. Ir man susidaro toks įspūdis, kad jeigu būtų sukurtas toks mechanizmas, tai visiškai neaišku, kaip sistemoje įsipaišytų tos agentūros vaidmuo ir jai, jai tenkantis vadovaujantis būtent vaidmuo. 2017 lapkritį pirmą kartą buvo iš, sukurtos rekomendacijos skirtos valstybėms narėms kai jūs įtraukėte socialinį ramstį, tai kokį tada atliksit, jeigu įtrauksite socialinį vaidmenį, tai kokį jūs vaidmenį, ką jūs darysite šioje srityje, jeigu įtrauksite socialinį vaidmenį, socialinį ramstį. Toliau tikslai. Prieiga prie informacijos turi būti aiškesnė turi būti kiekvienos valstybės ir kiekvienos sektoriaus darbo informacija įtraukta. Taip pat e, įvairūs e, veiksmai, bet šiaip tai aš noriu pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai svarstėme uh, E, transporto klausimus ir transporto paketą, e, aš visą laiką pasisakydavau už tačiau, dabar aš nepritariu tos agentūros kūrimui, nors jinai kita vertus ir yra būtina. Nacionalinės institucijos turi bendradarbiauti, tačiau kaip vyksta tas bendradarbiavimas ir vardanko? ko? E, dabar kas ko iš ko reikalaus. Visą tai neaišku. Man atrodo, kad mes kūrėme tokią agentūrą, e, kuri turi šalia to, kad rinks įvairią informaciją, reikalauti, kad būtų atitinkami įvairūs nustatyti standartai. Ji turi daryti daugiau ten toje agentūroje turi būti kaupiama informacija, bet iš tos informacijos reikia kažką padaryti, nes vien informacijos surinkimas nesuponuoja, kad valstybės narės kažką tai turėtų daryti arba nedaryti. Žodžiu, tai, yra, tai turi būti tokia agentūra, kuri pasiteisintų, kurios kūrimas pasiteisintų europiečių akise. Taigi ši e, agentūra Net nežinau, ar jūs išanalizavote tokią galimybę, ar atmetėte tokią galimybę, kad ta agentūra veiktų daugiau. Ar jums patiktų, kad ta agentūra veiktų daugiau negu, negu tik tais um, negu tik tais e, informacijos rinkimas. Jeigu būtų tai padaryta iš tikrųjų, tai būtų daug solidžiau ir solidžiau viskas atrodytų ir būtų veiksmingiau. Ačiū Jums dabar. Komisijos pasiūlymas buvo skirtas tam, kad būtų geriau apgintos visų darbuotojų teisės ir be Europos parlamentarų e, įsikišimo šis, pasi, e, šis pasiūlymas nebūtų e, išvykęs dienos šviesos. Taigi komisijos pasiūlymas e, turėtų įsigalioti 2018 metais, 2019 metais, bet ar jums tai atrodo realistiška, kadangi e, kadencijos pabaigoje paprastai būna labai daug darbų, todėl gal su, su šituo taip ir nesusidorosime. Be to, dėl to e, įstaigos kompetencijų irgi man labai kyla daug neiškumų, poniai Bilbao dėl to, ką ji sakė. E, pritariu, nes neaišku, kaip su ta agentūra bus, ką ji e, tvarkys, ką ji valdys, nejaugi ji tik tai rinks operaciją ir neturės jokios galios e, priversti nacionalinės institucijas taikyti kažkokias tai taisyklės arba negalės spręsti kilusių konfliktų Mobilumo pakete mes tokius dalykus apibrėžinėjame, todėl e, tekstas šiaip iš esmės geras, bet jį reikėtų dar sustiprinti. Dėkoju Jums, dabar ponas dar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad reikia e, nebekartoti, kiek tai svarbu, jau kiti kalbėtojai tą paminėjo. Aš manau, kad ypač transporto sektoriuje reikia papildomos vertės. Tačiau iškyla pavojus, kad administracija um, sugebės, nesugebės įveikti to darbą. Aš, kaip ir kiti kolegos, ehm, manau, kad gali būti sunkumų dėl įgyvendinimų, nes e, problemų gali iškilti. Gal trūks uh, administracinių gebėjimų. Bijau, kad agentūra taps popierinė, tokia, kuri jokio realaus efekto neturės. Todėl mano klausimas būtų toks pat, kaip ponios daly klausimas. Kaip gali, galime sukurti bendradarbiavimą su esamomis agentūromis? Ar administracijos sugebės bendradarbiauti, koks bus praktinis poveikis? Kaip bendradarbiausite su nacionalinė kompetinga administra kompetingomis administracijomis? Jeigu aš teisingai supratau, e, mes turime analizuoti nacionalinės kompetencijas, mes negalime to kvestionuoti. Labai svarbu užtikrinti, kad agentūra e, turėtų deramų kompetencijų ir mes per ją galėtume E, priversti tam tikras valstybės narės elgtis taip, kaip mes norime. Galėtumėm rasti pavyzdžių. Pažiūrėkime, kokius uždavinius e, administracijos nacionalinių lygmenių turi atlikti. Ilgą laiką stengiamės, kad ne tik tarpininkavimas vyktų, būtų daromas. E, mes turime galvoti apie realų įgyvendinimą. Valstybės narės e, kartais sutinka, kad yra padarsios klaidų, bet jos pačios ir galutinį žodį tarė sprendžiant tos problemas. Taigi tie klausimai išlieka - gyventinimas ir gyventinimas. Ponas Rikiai. <coughs> Euh, Nesleidžiant į diskusijas dėl tos agentūros kūrimo, norėčiau komisijai užduoti klausimą. ES kompetencijos šiuo klausimu nėra numatytos. Tai ar gali parlamentas iškelti kažkokį pasiūlymą dėl to, kad agentūrai tektų kažkokia tai, sakykime, priverčiančios galios kažkoks vaidmuo. E, Tai dabar sutartyse tai nenumatyta, todėl e, kaip ir peršasi tam tikras atsargumas, tačiau bet kokiu atveju agentūra negalėtų spręsti, e, atrodo, pagal dabar galiojančius e, E, e, steigiamasias sutartis negalėtų spręsti nei konfliktų, nei kažkokiu tai prievartiniu veiksmu imtis. Nežinau, ar klystu, prašau man paaiškinti. Ačiū ponui Rikė, daugiau pasisakyti niekas nenori, bet klausimų buvo užduota daug ponui Liežuo. Prašau atsakyti. Dėkoju. Aš matau, kad reakcijos teigiamos, kartais idėjos išsiskiria, tačiau šiaip ar taip agentūra, e, visi pasisako už agentūrą. Na, pirmasis mano pastebėjimas, kad aišku, aišku, gali persidengti tos veiklos e, ir visų pirma yra daug tų veiklų, už kurias bus atsakinga ši institucija. Uh, Ir e, už ką yra atsakinga generalinio užimtumo direktorato e, institucija ir e, administracija. Pavyzdžiui, yra ir ekspertų grupė dėl darbuotojų komandiravimo ir visa ši veikla bus perduota institucijai. Aišku, ji bus tikriausiai optimizuota, nes tokiu atveju viena institucija bus atsakinga už viską. Na, nu, kalbant apie darbo persidengimą su nacionaliniam institucijom, neturėtų tokiu būti, kadangi nacionalinės institucijos vis tiek bus pirmosios atsakingosios už teisės aktų įgyvendinimą. Ir jos tiesiog bendradarbiaus ir e, su institucija ir institucija padės joms tą įgyvendinimą vykdyti. Mes vis dar diskutuojame taryboje, e, dėl tikslių e, įsipareigojimų, bet 12 metais e, bendrų požiūrių trys institucijos buvo nusprendusios ir sprendimas buvo priimtas tarp valstybių narių. Aš e, atsižvelgsiu į komentarą pono Slovovskio, kad nebus jokio poreikio bendradarbiauti valstybėms narėms, kadangi jau ir dabar gerai vyksta bendradarbiavimas. Uh, na, jeigu prisimintumėt vieną punktą mano pranešime, tai nėra tiesa. Pavyzdžiui, valstybės narės privalo organizuoti šešis bendrus patikrinimus, o tam reikia bendradarbiauti. Ne visos taip daro ir ne visos tokius e, patikrinimus rengia. Manau, kad mažos vidutinės įmonės irgi pasinaudos šią instituciją ir jiems ji bus naudinga, kadangi tokiu atveju um, teisės aktų laikymosi užtikrinimas bus daug geresnis ir mažoms ir vidutinės įmonėms administracinė našta bus mažesnė, supaprastinta, galim bus uh, tikrai užtikrinti geresnį teisės aktų laikymasi užtikrinant geresnį bendradarbiavimą. Jūs, e, pirmininkė, turėjote labai daug klausimų. Pirmas klausimas buvo toks, ar valstybės narės nenori bendrauti. Kaip sakiau savo pristatymę, taip iš tikrųjų nėra kažkokiu tai numatytų realių privartinių galių šiai agentūrai. Tačiau norėčiau vieną dalyką pasakyti, jeigu, sakykime, bus kažkoks tai reglamento projektas ir jeigu valstybės narės atsisakys dalyvauti jungtinėje kontrolėje, tai jos turės savo sprendimus pateisinti. Uh, Tačiau visiškai aišku, kad nebus kažkokios tai realios prievartinės galios šioje institucijoje. Dabar kalbant apie santykius su kitomis agentūromis, kaip tos agentūros bus paveiktos. Tiesioginio poveikio kitoms agentūroms nebus, tačiau visiškai aišku, kad ši institucija turės bendradarbiauti su kitomis agentūromis. Ir aišku, mm, e, kad jau buvo patarėjų grupė sukurta e, ir šioje advisory grupė, grupėje, patarėjų grupėje e, yra sutelkti egzistuojančių agentūrų atstovai, kad jie galėtų pasižiūrėti ir spręsti, kaip reikia bendradarbiauti, kai agentūra bus sukurta. Jūs kalbėjote apie išteklių problemą valstybėse narėse, taip iš tiesų ši problema egzistuoja, mes tą matėme kalbėdami apie mobilumo vienas paketą, dabar matau, kad kiekvienas atsakingas atskirai ir valstybės narės taip pat už šį klausimą, tačiau agentūra šiaip ar taip leis racionaliau panaudoti išteklius, net jeigu tie ištekliai valstybėse narėse mažėja. Aišku, jūs turite dar dar vieną dalyką, jūs dar vieną dalyką pasakėte, ta agentūra neturi būti sustabarėjusi, ji turi vystytis priklausomai nuo to, kokie ateityje kils poreikiai, todėl e, penki metai po sukūrimo tos agentūros viskas turės būti peržiūrima. Tas vystimasis netu, nereiškia, kad kai agentūra startuos, E, viskas bus labai neaišku ir neapibriešta. Kaip tik tais ne, mes dabar jau norėjome šioje stadijoje nurodyti, kokiuose srityse e, veikiant agentūrai, kas turi būti padaryta. 1071 reglamentas, pavyzdžiui, kuris reglamentuoja šią profesiją, e, taip, taip pat kalba ir apie įmonės E, pašto dėžutes. E, tai e, ta agentūra šioje srityje taip pat galės bendradarbiauti ir spręsti atitinkamai problemas. Dar buvo užduotas klausimas, kokios yra agentūros galios atsižvelgiant į tai, kad ES kompetencijos nėra kažkokios tai stiprios kompetencijos. Bet čia reikia atskirti socialinę sritį, kurią užsima e, užimtumo generalinis direktoratas. Šiaip ar taip tos kompetencijos tarp valstybių narių ir ES yra e, skirtingos ir paskirstytos. Ir dabar jeigu paimsime transporto sritį, tai pamatysime, kad turime tran, e, čia šioje vietoje labai stiprią būtent ES e, kompetenciją. Todėl agentūra čia taip pat turėtų imtis e, stipraus vaidmens ir atlikti, užtikrinti E, irgi stiprių kompetencijų atlikimą. Aš e, priimu domen, ko jūs pageidaujate, ponė Devalon taip pat, kad tų kompetencijų būtų daugiau, kad agentūra turėtų prievertinės galios, tai štai tokie yra pasiūlymai komisija ir E, parlamentas, aišku, dar diskutuos, tarsis, e, bet mes šitos klausimus aptarinėsime. Pirmininkė, dėkoju ponui Liežuo. Kol kas rezoliucijos dar nėra priimtos. Mes darbo tvarkėje tą turėtumėm numatyti, tačiau turime palikti laiko idėjos subrandinimui. Manau, kad iki rugsėjo mėnesio šis klausimas svarstomas nebus. Dėkoju komisijai, kad e, paskirėte laiko šiam klausimui nagrinėti. Na, o dabar padarysime pertrauką, nes atrodo, kad šiek tiek lenkiame grafiką. Nedaug, bet kokie 20 minučių vis tik tais yra. Dar noriu pasakyti, prašau visus paklausyti. 11 val. vyks uždaras posėdis, vyks nuomonių apsikeitimas su ponė užkomisare biudžeto klausimais, įvairiais mobilumo paketų klausimais, Viskas prasidės 11 val. būtent šioje salėje. E, bus uždaras posėdis ir visi, aišku, parlamentarai kviečiami dalyvauti. Susitiksime po 20 minučių. Or kamera. kamera.